resursus. Be tolimų ateities e, poreikių egzistuoja ir e, būtini, netidėliotini e, veiksmai, būtinybė rasti finansų ir ES turi tam pasirengti. Mes turime sukurti rinkos mechanizmus, kurie leistų mobilizuoti kapitalą ir kurie leistų rentabiliai uh, E, apriboti CO2 išmetimą. Bendrai e, turime e, suprasti, kad reikia išplėsti prekybos apivartinės taršos leidimais sistemą ir tai leistų toliau prisitaikyti prie padėties. ES tikslo padidinimas nuo 20 iki 30 procentų galėtų būti naudojamas kaip spaudimo priemonė kitoms valstybėms. Mes jau iškėlėme keletą iniciatyvų, kurios leis šio tikslo geriau pasiekti. Mes stengiamės geriau išklausyti kitų partnerių ir padaryti įtaką jiems dėrybose. Anksčiau šią vasarą Aš vadovavau Troikos delegacijai diskusijose su Kinija ir Junktinėmis Amerikos valstijomis. ES e, ir trečiųjų šalių vadovų susitikimai bus labai svarbus e, besirengiant Kopenhagai. Tačiau aš e, tikiuosi ir iš jūsų pusės papildomo postumio. Mums reikia bendradarbiauti ne tik e, su vyriausybėmis, bet ir su parlamentais bei e, visuomenėmis valstybėse, kad būtų geriau suprantama klimato, e, grėsmė, klimato kaitos grėsmė ir ankstyvų pokyčių naudingumas. Ką greičiau pasakyti apie ekologinę ekonomiką? Pirmininkaujantį valstybę E, mano, kad finansų krizė e, Europai gali suteikti galimybę pereiti prie tvaresnės visuomenės kūrimo, kur žalieji sprendimai lėtų, leistų mums kartu išspręsti iššūkius ekologijos rytyje ir sustiprinti konkurencijos galę. Birželio, atsiprašau, Liepos mėnesį ore mieste susitiko ES aplinkosaugos ir energetikos ministrai ir vyravo tvirtas sutarimas dėl ES atsakomybės už e, veiksmus e, keičiant dabar susidariusią padėtį. Mes e, pabrėžėme, kaip E, svarbu imtis ekonominių valdymo priemonių, tokių kaip e, priekybas apivartiniais leidimais e, sistemos išplėtimas, aplinkai kenksmingų subsidijų palaipsnis panaikinimas ir poveikio aplinkai finansinis apibrėžimas. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas leis mums prisidės prie subalansuotos E, aplinkos strategijos kūrimo. Kalbant apie biologinę įvairovę, reikia pasakyti, kad mes esame išsikėlę naujų ambicingų tarptautinių įsipareigojimų. Jau kitą savaitę įvyks Švedijos mieste Striomstade aukšto lygio susitikimas, e, kuriame bus pradėta renktis ES konkrečiai strategijai su naujomis vizijomis ir tikslais e, prieš e, biologinės įvairovės konvencijos šalių susitikimą 2010 metais. Naujųjų, naujaisiais tikslais siekiama e, įkainuoti tai, kas e, sukelia kaštų visuomeniai. E, studija e, The Economics of Ecosystems and Biodiversity e, gali būti vertinama kaip e, atverianti visuomeniai akis e, strategija, taip kaip buvo su Sterno pranešimu apie klimatą. E, mokslininkų žinios apie biologinę įvairovę ir ekosistemų e, aptarnavimas turi būti gerinami. Todėl e, Švedija sveikina pasiūlymą įsteigti tarptautinę e, pasikeitimą patirtimi, patirtimi platformą ir tikisi, kad ta platforma galės būti kurta jau 2010 metais. Aš e, laukiu, kada parlamentas galės aktyviau prisidėti prie ES tvirtos bendros pozicijos biologinės įvairovės rytyje. Dėl jūros aplinkos norėčiau